Lunaček, sėskite, kur jūs einat? O jeigu jūs išeinate, tai pasimkite ir von Brent, von Rand. So. Frau Thomas, bitte sehr. Pane Toma. E, Ačiū, pane komisarė, kolegos. Šiandien peržiūrėme E, tam tikrą techninį aktą, kuris yra labai svarbus e, veiklos programai. Visi fondai, kuriems taikomas e, pasidalimasis valdymas, čia susiję 14 metų, 14 metais nebuvo patvirtinos laikų daugumą programų ir negali jos pasinaudoti per asignavimais joms skirtais. Visos valstybės naros čia yra susijusios, Čia kalbam apie 21 milijardą eurų, kurie buvo, e, būtų prarasti. Ir tai yra labai svarbu, kad šios programos būtų vykdomas. Keltas pavyzdžių. Čekijai e, prarasta 80 procentų fondų e, Ispanijai, 60 procentų ir 50 procentų Junktiniai karalystiai. 19 reglamento straipsnis numato pakeitimus, e, kurias galima atlikti, kad būtų galima pervesti asignavimus e, iš 14-15 metus ir adaptuoti programas. Dėl šių priežasčių jau suprantame, kad mes e, pasakome už tokį pakeitimą. Dėl tų dalykų, kurie yra susiję su visomis šalimis, tai yra svarbu šis pakeitimas yra svarbu, susijęs su mūsų biudžetu. Ši situacija kelia e, klausimą dėl mūsų biudžeto sprendimų prieimimo, nes šiuo metu mes pavėlavome ir tai mes žinome. Na, o turim galvoje investicijų trūkumą Europoje, toks vėlavimas iš struktūrinių fondų yra susijęs ir su veiklos programų e, patvirtinimu. Ir tai vėlina ir investicijas įvairiose teritorijose. Trečia, Visą tai turės poveikį ir mokėjimo asignavimams, nes įsipareigojimo asignavimai vėluoja metus ir mokėjimo asignavimai patirs tam tikrą poveikį, o tai reiškia, kad bus daromas didesnis spaudimas tiems mokėjimo asignavimams. Visą tai turi sniego gniuštės poveikį, mes žinome, kad nemokėtos sąskaitos gali susikaupti o tai reikš, kad daug projektų valdytojų patirs problemų. Ir mes, tai, ką mes darome dabar, mokėjimų krizės nepablogins. Ir norėčiau pagirti komisijos e, ir priminti komisijos pareiškimus, kad jį panaudos visus daugmetės finansinės programos lankstumo galimybės, kad e, būtų visos galimybės įgyvendintos. Tačiau aš manau, kad e, lankstumo nepakaks. E, parlamentas jau yra pareikštęs kavana nerimą, kai kalbėjome apie e, DPF 2013 metais, nes pirmą kartą buvo sumažinta daugmetė finansinė programa, mes manome, kad ji yra nepakankama. Ir manau, kad būtina dėl visų šio priežasčių peržiūrėti ne tik techniškai, bet ir politiškai daugiametę finansinę programą. Na ir žinome, lankstumo priemonė, priemonė taip pat. E, tai tiek norėjau pasakyti apie išlaidas. Visi žinome, kad taryba nėra nuoširdi, kai kalbame apie biudžetą. Ir dėl to mes esame verčiami galvoti ir dėl Europos biudžeto struktūr, pačios struktūros. Man atrodo, kad dabar turime istorinę galimybę, aš kalbu ne apie techninę, techninius pakeitimus, bet apie galimybę politiškai peržiūrėti programą. Čia yra trys svarbus elementai. Europos rinkimai aiškiai parodė, kad piliečiai abejoja Europos Sąjunga Ekonominė krizė reiškia, kad mes taip pat turime imtis e, veiksmų, taigi ES biudžetą reikia vertinti šiame kontekste. E, e, tai buvo akivaizdu diskutuojant dėl strateginių investicijų fondo. Na ir aišku, dar yra politinės atskaitomybės ir atsakomybės klausimas. Ar matėte kada nors parlamentą, kuris balsuotų už biudžeto išladas, neužduodamas klausimų apie pajamas? tai tarsi viskas aukštyn kojam, kojomis statoma. Mes išleidžiame pinigus, nebūdami atsakingi niekiek už e, pajamų surinkimą ar mokesčių surinkimą. Ir kaip žinote, mes e, e, dažnai kalbam apie klausimą apie žiūstrėtų. Dėl to E, tik blogėja pajamų situacija ir tai naikina solidarumo tarp Europos žmonių ir Europos valstybių. Man atrodo, man liko dar vieną minutę, tačiau aš e, netrukus baigsiu. Pone komisijos narė, turime kalbėti apie nuosavų išteklių sistemos gražinimą. Tai turi būti labai svarbus klausimas ir turime peržiūrėti ir po rinkimų daugiametę finansinę programą. Aš sutinku su komisija, mes esame kryškelėje integracijos procese, populizmas, nacionalizmas e, plinta ir turime užtikrinti, kad e, būtume pakankamai ambicingi, turime politiškai pakeisti biudžetą ir paremti šio parlamento demokratus. Ir lauksime jūsų pasiūlymų. Ačiū. Toliau panas Fernandesas. Uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narę ir taip pat Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie liko salėje. Tikiuosi, kad paremsite mano nuomonę. Šis pasiūlymas yra susijęs su įtin techniniu e, keitimu, techniniu pritaikymu daugiametės finansinės programos ir šį pasiūlymą itin atidžiai apsvarstė biudžeto komitetas, tačiau taip pat tai yra tas pasiūlymas, kuris yra itin e, politinio pobūdžio ir jis taip pat yra orientuotas į ateitį. Daugiamatė finansinė programa e, apima e, įvairias finansinės veiklos programas ir tokias programas, kurios įgyvendina sanglaudos politiką. Ir e, būtent tai yra tokia varomoji jėga susijusi su strateginių investicijų fondu, tai taip pat reguliuoja įvairią, e, įvairią veiklą ES lygių, taip pat sanglaudos programas. Tai yra aktualu ir bendrosios žemės ūkio politikos rytyje, tad tikrai aktualūs klausimai Tad kalbant apie sanglaudos fondus, apie socialinės Europos programas, svarbu užtikrinti, kad visos jos būtų tinkamai finansuojamos. Viskas greitai keičiasi, situacija tikrai itin dinamiška ir ES vienas iš keturių regionų turi mažiau nei 75 procentus e, bendryjoje užsibriežto BVP tikslo. Ir tokie regionai gali būti laikomi e, mažiau išsivyščiusiais regionais. Tad tikrai tie sanglaudos fondai yra labai svarbus siekiant pusiausviros ir būtų labai naudinga, jeigu tie regionai galėtų pasinaudoti tomis naujomis finansavimo programomis ir gauti tą reikalingą postumį, finansinį postumį, kūrint darbo vietas, taip pat skatinant augimą. Sanglaudos fondai taip pat įtin prisideda prie situacijos gerinimo, taip pat prie išmaniosios visuomenės formavimo. Tad dar kartą pakartosiu, labai svarbu neprarasti tų išteklių, kurie gali padėti sukurti itin didžiulę pridėtinę vertę visoje Europos Sąjungoje. Na ir čia kalbama apie mokėjimų perkelimą. E, kalbu apie tos mokėjimus, kurie yra skirti finansuoti svarbius veiksmus, kurie yra įgyvendinami. tos lėšos, kurios skirtos 15 metams, yra itin naudingos, itin reikalingos Europos Sąjungai. Man nerime kelia ir e, fondas skirtas e, prieglopšio prašytojams ir pabėgėliams. Tai yra taip pat labai svarbus fondas, jis galėtų pasinaudoti siūlomomis priemonėmis, ta toks perkelimas bei daugiametės finansinės programos patikslinimas sudarys galimybę 300 programų tęsti savo veiklą ir tiesiog nesustoti pusiaukelėje. Dar vienas svarbus dalykas. Svarbu pabrėžti, kad daugiametė finansinė programa turi būti lanksti. Taip, ji turi būti karts nuo karto peržiūrima, patikslinama, reikia, kad būtų atsižvelgta į naujausius pasikeitimus, tokius kaip, pavyzdžiui, užimtumo tendencijų kintimas, taip pat nedarbo lygio kitimai. Ta programa turi būti lanksti, nes labai svarbu, kad e, būtų galima ją panaudoti e, užtikrinant Junkerio investicijų programos įgyvendinimą, tad labai svarbu, kad daugiametė finansinė programa būtų lanksti ir Reikia panaudoti visas turimas priemonės, kad paremtume Junkerio investicijų programą. Labai tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje balsuosime taip pat kaip ir komitetuose dėl šio pasiūlymo ir su, suteiksime pakankamai lankstumo daugiametį finansiniai programai, nes tokių pokyčių reikia tiek ir ES, tiek ir mūsų piliečiams. Ačiū labai. Ačiū. Ponas Fernandesai, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos vicepirmininkiai Kristalinai Georgievai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjams poniai Tomas ir ponui Fernandės. Jie tikrai itin aiškiai pristatė, e, koks jiems svarbus šis siūlomas pakeitimas ir kokią įtaką tai darys Europos ekonomikai ir taip pat kalbėta apie tai, kad reikia skubiai imtis pokyčių. Komisija kartu su valstybėmis narėmis e, daro viską, kas įmanoma, kad, e, darė viską, kas įmanoma, kad 13 metais būtų patvirtinta kiek įmanoma daugiau programų ir tai buvo daroma vadovaujantis aukštais išlaidų kokybės standartais. Taip pat buvo pradėti neformalus dialogai su valstybėmis narėmis. Tai buvo padaryta prieš e, formalų daugiametės finansinės programos patvirtinimą ir galiu pasakyti, kad tų tokių sutelktų pastangų dėka laikas skirtas e, šių programų parengimui buvo keturiais mėnesiais trumpesnis nei rengiant ankstesnę daugiametę finansinę programą. Tačiau nepaisant to, kiek daug pastangų buvo įdėta, gana vėlai buvo patvirtintas tarybos reglamentas, numatantis finansinę programą nuo 14 iki 20 metų. Taip pat buvo ir kitų vėlavimų susijusių su teisėkuros faktoriais. Tad dėja tai padarė neigiamą įtaką ir 47 procentai programų arba 300 programų patyrė tą neigiamą įtaką. Jas būtų buvę galima patvirtinti 14 metais, tačiau dėja tos programos nukentėjo. Ir tai yra 21,1 milijardo eurų, kalbant apie piniginę išraišką. Tad praradome šešis mėnesius dėl vėlavimų ir kalbant apie šį techninį pakeitimą, patikslinimą tiesiog norime pasiūlyti, pasinaudoti reikalingų lankstumų siekiant pratesti tą laikotarpį, kuris sudarytų galimybę mums pasinaudoti daugiametės finansinės programos 19 straipsnių, kur yra kalbama apie e, peržiūrą šios programos iki 15 metų gegužės pirmosios. Na ir norėčiau dar trimis pastabomis pasidalinti. Visų pirma, komisijos darbuotojai tikrai intensyviai dirba, skatindami ir bandydami pagreitinti patvirtinimą, kad 16 milijardų eurų galėtų būti skirta 2015 metams ir kad e, taip pat ir 16 metams būtų numatytos reikalingos sumos. Dar vienas dalykas Mes tikrai vertiname tai, kad parlamento biudžeto komitetas itin rimtai žiūri į šį klausimą. Buvo stengiamasi greitai parengti pasiūlymą, tikrai, tikrai pritariu pranešėjams, kurie kalbėjo apie tai, jog vilėsi teigiamo balsavimo. Tiek ir pane Toma, tiek ir panas Fernandesas kalbėjo apie būtinybę panaudoti tą lankstumą, dėl kurio taip kovojo parlamentas. Ir pritaikyti daugiamatę finansinę programą prie pasikeitimo ateityje. Turėčiau priminti, kad bus atliekama laikotarpio vidurio daugiametės finansinės programos peržiūra ir komisija be abejo renks rimtą pasiūlymą, kai tik ateis tam laikas. Mes puikiai suprantame, jog E, tai, ką mes atliekame, yra itin svarbu visai ES, jos ekonomikai, konkurencingumui, darbo vietų kūrimui ir taip pat ES piliečių gyvenimo kokybės gerinimui. Mes tikrai esame įsipareigoję veikti ir Be abejo, nemažiau svarbu užtikrinti, kad lėšos patektų į tas programas, kurios kūrė galimybės ir skatino augimą Europos Sąjungoje. Ačiū. Thank you very much for your speech. Ačiū, komisarai. Bosinaru, you have the floor. Rėgim komiteto vardu Bosinaru. Aš norėčiau kalbėti rumūnų kalbą. Daugiametės finansinės programos keitimas yra būtinas, kad nebūtų prarastos 14 metams skirtos lėšos, kurios buvo neišnaudotos, kadangi kurios programos buvo patvirtintos per vėlai. Aš esu įsitikinęs, kad parlamentas pritars šios programos darniam keitimui. Sanglaudos politika yra ta, kuri labiausiai nukentėjo nuo vėluojančių mokėjimų. Todėl mes turėtume dar kartą prisiminti, kad sanglaudos politika yra svarbiausia ES politika ir šią pavėluoto mokėjimo problemą turėtume spręsti kuo sparčiau, nes nuo jos priklauso, nuo to priklauso ir programų įgyvendinimas. 14 metų biudžetas turėtų būti peržiūrėtas, aš kreipiuosi į valstybės nares, į komisiją, kad šit būtų priimti imti atitinkami, imtas atitinkamų žingsnių, kad ta programa būtų peržiūrėta ir kad vėluojančios programos būtų kuo greičiau įgyvendinamos ir kad tas vėlavimas neišauktų kitų vėlavimų įgyvendinas kitas sangrūdos politikos programas. Būda. Ačiū. Tik tai 47 procentai programų yra patvirtinta ir pradėta gyvendinti, nors jau yra 15 metų balandis. Valstybės narės ir, turi, ir komisija turėtų imtis šito vėlavimo kaip prioritetinio klausimo. Galvojant apie daugiamatės finansinės programos vidurio peržiūrą, savaime suprantama, E, biudžetas būtų tikslinamas, tačiau ir kiekvienais metais reikėtų jį tikslinti. Šiais metais e, šiais metais, praeitusiais metais buvo perkelta 21 milijardas eurų, o šiais metais bus perkeliama į kitus metus dar daugiau lėšų. Todėl asignavimai ir įsipareigojimams ir mokėjimams turėtų būti paskubinami. Ir tie mokėjimai, kurie yra skirti padengti išlaidas, turėtų dar labiau padidinti įsiskolinimą iki 17 metų. Todėl komisija turėtų pasistengti, kad šitie mokėjimai būtų e, nukreipiami tolygiai, atsižvelgiant į laikotarpį nuo 15 iki 17 metų. E, turint omenyje, kad bet koks vėlavimas gali turėti neigiamo poveikio regioninės politikos programų įgyvendinimui, o tai reiškia paveiktų ir, ir e, tų regionų gyventojus, kadangi jie neturi lėšų finansuoti arba iš avansų, avansų mokėti tam tikrų programos išlaidų. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandien mes kalbame apie finansinės programos dalinį pakeitimą. Labai svarbu tuos 21 milijardą eurų e, panaudoti. Žinoma, jie gali būti perkeliami iš 14 į 15 metų, niekas tam neprieštarauja, kadangi kiekvienas pageidauja, kad programos būtų e, įgyvendinamos. E, Tačiau mums visiems labiausiai rūpi patys mokėjimai. Mokėjimai visos programos įgyvendinimo metu. Nes visada liks tam tikrų lėšų, kurios bus pavėluotai išmokamos. Šiuo atveju mes turime problemų su ankstesnė finansa, finansinės programos e, įgyvendinimo dalimi. Anksčiau įvyko tam tikrų problemų, kilo problemų dėl programų patvirtinimo įgyvendinimo ir dėl to susidarė šita neįmoka. Tačiau dabar jau uh, mes neturime kito pasirinkimo, kaip 14 metų atsilikimą mokėjimuose paspartinti 15 metais ir kad tokia situacija daugiau nesusidarytų. Kužmiuk. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė. Mes kalbame apie daugiametę finansinę programą, jos dalinį pakeitimą, turėdami omenyje kai kurias sanglaudos ir struktūrinės politikos programas, kurioms labai svarbu užtikrinti finansavimą. Valstybėse narėse 300 programų maždaug vėluoja ir todėl šita finansinė programa iš dalies turi būti keičiama, turint omenyje artimiausius metus. O visą tai reiškia, kad reikėtų renkti taisomai biudžetą 15 metams ir taip pat 14 e, metų lėšas perkelti į 15 metus ir 15 metų lėšas skirti mokėjimams numatytams 16 ir 17 metams. Labai svarbu užtikrinti šitų programų įgyvendinimą, o vidurio laikotarpio peržiūros metu 16 metais tikiuosi, kad jau nereikės valstybėms narėms mažinti lėšų. Dipri. <coughs> Uh, pone komisarė, pone pirmininkė, kolegos, pirmiausia, leiskite pasveikinti du pranešėjus, pone Toma ir draugą uh, Jose Fernandes, uh, ypač Jose Fernandesą, nes atrodo, kad jis daugiausia dirba dabar su biudžeto pranešimais TP frakcijoje. Norėčiau paminėti reglamento vieną straipsnį. Tai yra 19 straipsnis. Be 19 straipsnių 21 milijardas e, asignavimų, kurie buvo skirti 21 metams, 14 e, metams, būtų dingę ir nebūtų skirti finansuoti projektams, kuriems taikomas pasidalimasis valdymas. Sveikinu ir leiskite dar pasvarstyti. E, stebina tai, kad įprasta e, e, pradėti viską tarsi ir nuo pradžių, tačiau kaip kalbama apie teisinį pagrindą, apie procedūrinius pakeitimus, nacionalinė administracija, nacionalinės administracijos pradės viską daryti nuo pradžių. Aišku, gerai viską pradėti nuo pradžių kas septynerius metus ir atrodo, Europos parlamentas neturi jokio žodžio dėl tų programų, dėl kurių nusprendė ankstesnis parlamentas. Aš manau, kad mes turime pasisakyti prieš tai, turime sukilti, tai neteisingas būdas viską tvarkyti. Honorevole Urban Crespo. Ponas Urbanas Crespo. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Jaunimo užimtumo situacija turi poveikį milijonams žmonių Europoje. Ta situacija dar blogesnė Ispanijoje. Daugiau kaip pus, pusė jaunimo neturi darbo. Daugiau kaip 300 tūkstančių jaunuolių išvyko nuo 2008 metų iš mūsų šalies. Nes e, ir tas jaunimas vadinamas jaunimu be ateities. Taip tai yra dėl tos politikos, kurią vykdo mano šalyje abi partijos. Ir šis pasiūlymas 14 metų asignavimus perkelti į 15 metus e, jaunimo garantijų schemos srityje yra puikiai žinia, tačiau tos priemonės vien nepakaks, ponios ir ponai. Neapgaudinėtume savęs, tai yra kosmetinė priemonė, tik kosmetinė tai rodo, kad mes neturime tinkamos politikos, kuri užtikrintų tai, kad jaunimas turėtų tinkamus darbus. Ir mano frakcija kovos, kad būtų padidintos lėšos iš nacionalinių ir Europos fondų e, viešai infrastruktūrai kurtų, kurti, kuri būtų naudinga visiems, e, didintų ekonominį aktyvumą ir būtų pagristas solidarumu. Ačiū, ponas Standas. Ačiū, ponia pirminkė kaip ir kiti, aš esu patenkintas, kad ši, šis pakeitimas e, daugiametės finansinės programos vyksta ir netgi e, tamsiausias kampas mūsų teisėkuros procese, būtent taryba, nekelia problemų. Pasidarėjimo valdymo programos e, yra sudėtingos, dažnai e, ten būna daug klaidų, nes valstybės narės daugiau pabrėžia tai, kad būtų išleista kuo daugiau ES pinigų, o ne e, projektų kokybei. Būtent tos klaidos e, lėmė tai, kad nesertifikuotas, nepatvirtintas e, yra Europos išlaidos metų metus. E, komisija nenori per daug kritikuoti valstybių narių dėl politinių priežasčių. Ji pasikliauna valstybių narių kontrolės sistemomis, kurios dažnai nėra tinkamos, todėl būtent principas turi ginti gero, geros valdysenos ir kokybiškų išlaidų principus. Šiuo metu tas dėlsimas, su kuriuo susidurėme įgyvendinant nauja, naujos kartos programas, nebūtinai yra neigiamas, jeigu rezultatas, kuriant kokybišką kontrolės sistemą, pasiteisins, kad būtų užtikrinta, kad visos lėšos, arba bent jau dauguma, būtų išleistos tinkamai. Biudžetinė prasme nerima kelia tai, kad tam tikrų įsipareigojimų sumų, čia kalbam apie 21 milijardą eurų atidėjimas, dar labiau padidins spaudimą ir taip e, e, prastam mokėjimų lygiui. O e, taryba tai ignoros ir toliau dar kartą. Tačiau žalieji turėdami 50, virš 50 balsų, pritars e, DPF pakeitimui ir prisijungs prie sveikinimų pranešėjams choro. Honorevoli Arno. Ponas Arnot. Well, Matau, kad daug kas neprieštarauja čia e, šiam procesui Turbūt aš buvau išrinktas pateikti alternatyvų požiūrį ir galiu pasakyti, kad mes prieštaraujame, nes mes manome, kad Britanija gali savo pinigus gali panaudoti veiksmingiau, remdama savo regionus, o ne susdama tuos pinigus į Briuselį, kuris perdoda juos dar kažkur toliau. Regioninės plėtros komiteto nuomonė pritarė sanglaudos fondui, tai yra 303 procentai bendro biudžeto. Tai nepasiekė svarbiausių tikslų, e, panaudojami švaistami valstybių narių e, finansiniai ištekliai, o tai nepadeda šalims išbristi iš krizės. Girdėjome, kad 20 milijardų įsigarbaigojimų asignavimų gali kažkur tai dinkti. Ką reiškia? Tai reiškia, kad tie pinigai bus e, grįž e, žmonėms, mokesčių mokėtojams šalims, ponia pirmininkė. Ne visi mano, kad visi atsakymai visus klausimas reiškia, yra, tai reiškia, tai yra tik tai dar daugiau Europos. Pakelta Milina kortelė ir atsakysite į klausimą. Prašom. Valyti gospodinu, što je prihvatio plavu kartu. Aš norėčiau padėkoti kolegai, kad jis sutiko atsakyti mano klausimą, kadangi jis e, pasisako prieš sanglaudos politiką, mm, nemano, kad ji tai naudinga, norėčiau paklausti, Ar jis žino tai, kad daugelie šalių sanglaudos finansavimas sudarė didžiulę dalį investicijų? O tai prisideda ir prie finansinės bei ekonominės krizės problemų sprendimo tose šalise. Noriu paklausti, ar jis žino tą faktą. Na, man viskas atrodo paprastai. Jeigu mes, Junktinė karalystė ar kitos šalis, siunčia pinigus Bruseliai, o po to Bruselis persiunčia atgal, tai ar nebūtų geriau tuos projektus tiesiog finansuoti e, namuose, gaunant pinigus tiesiai iš e, vyriausybės, žinant puikiai situaciją ir kas vyksta toje konkrečioje šalyje. Man atrodo viskas paprasta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważamy. Pirmininkai, gerbiamas ponės ir ponai, mes biudžeto komitete dažnai mąstome apie tai, kaip perkelti iš vienos biudžeto eilutės į kitą lėšas. Techniškai tai yra įmanoma, tačiau reikėtų pagalvoti apie tą sistemą, kuri būtų naudojama. ES biudžetas yra e, tiesioginiai ES kaštai arba išlaidos. Ir jeigu tokių kaštų nėra, išlaidos ir nedaromos, tai šitos lėšos gražinamos į rezervinį fondą. Tai ir reiškia, kad šitos lėšos yra neišnaudojamos arba netgi tos lėšos yra tam tikra našta ES apskritai, kadangi valstybės narės jų nenaudoja. Vicekomisarsko. Pirmininkė, gerbiame komisarė, ponius ir ponai. Šita ataskaita yra svarbi ne tik tai dėl to, kad yra siūloma dalinai keisti daugiametę finansinę programą, tai kartu yra labai svarbus politinis signalas, pasakant, kad ES piliečiai mus labai gerai stebi, stebi, kaip mes vertina, kaip mes vertiname vidaus grėsmės Ir žinoma džiugu, kad komisarė laikėsi žodžio ir atvyko pas mus pasikalbėti ir informuoti apie finansinės programos dalinį keitimą. Ir tai reiškia, kad mes ir toliau tęsime gražią parlamento ir komisijos bendradarbiavimo tradiciją. Norėčiau paminėti prieglopščio imigracijos ir vidaus saugumo fondus kadangi didėja nelegalios migracijos problemos, taip pat terorizmo pavojus e, skatina imtis įvairiausių projektų. Todėl aš manyčiau, kad tos lėšos, kurios yra nepadojamos struktūrinių fondų programų įgyvendinimui, galėtų būti naudojamos būtent tokioms naujoms aktualioms reikmėms mes turėtume turėti pakankamai lėšų ir greitai reaguoti į mm, pasikeičiančią situaciją. Aš manyčiau, kad toks lėšų tvirtinimas būtų labai greitas procesas taryboje ir parlamente. Nors šis pranešimas e, e, techninio pobūdžio, ši situacija e, kartuojasi ne pirmą kartą. Ir kas sakė ponė Toma, tai leidžia pagerinti ir struktūrinės politikos ir sanglaudos politikos finansavimą. Šią progą norėčiau pasakyti, kad yra būtina kalbėti apie pranašumus piliečiams. Jie retai teisingai informuojame apie ES pagalbą. Be to norėčiau priminti apie tai, kad šios išlaidos leidžia valstybės narėms regionams investuoti. Taip pat e, reikia kalbėti ir apie šios politikos gyvenimo paprastinimą, kad būtų galima greičiau, e, lankščiau e, viską gyvendintis struktūrinių fondų lėšas. Man atrodo, kad būtina E, struktūrinius fondus padaryti prieinamesniais, e, negu kad jie yra dabar. Jie turi būti toks e, akceleratorius įveinant tuos projektus. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Artui. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, kolegos. Reglamento daugiametės finansinės programos e, keitimas 14-20 metams, aišku, turi būti dėl jo balsuojama. Tačiau tai rodo, kokia yra inercija ir kokia sudėtinga mūsų procedūra. Kiekvienais metais išgirstame alarmo signalą dėl investicijų trūkumo, kuris pakerta augimą ir e, nemažina nedarbo. Šiuo momentu 21 milijardas turi būti perkeltas, nes laiku nepavyko patvirtinti programų ir projekto. Todėl neturime valdysenos, neturime tinkamos valdomosios rankos. Jeigu taip bus ir toliau, tai mes tapsime technokratinių behemotų. Todėl aš norėčiau kreiptis e, jūs reikalaudamas keisti ir paprastinį procedūras. Pone vicepirmininkė, jūs kalbėjote apie vidutinio laikotarpio peržiūrą šios daugiametės finansinės programos. Tikiuosi, kad per jūsų, jūsų pasiūlymas e, bus pateikti mokėjimų ir įsipareigojimų skaičiai tokie, kurie leis mums išvengti lėšų paėmimo iš Europos infrastruktūros priemonės, nes tai yra labai svarbios investicijos ateičiai. Ponas Zani. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Manau, kad šiandieną reikia pasakyti, kad e, trešdalis lėšų skirtų programoms dėja susidurs su vėlavimais, todėl kad 14 metais ne viskas buvo įgyvendinta laiku. Tad netgi mes, ES, negalime išvengti kažkokių tai trukdymų, e, E, ne tik Italija susiduria su panašiais sunkumais. Netgi mes pasisakome už tai, kad daugiametė finansinė programa būtų naudojama kiek įmanoma lankščiau ir manau, kad ji turėtų būti e, pritaikoma prie įvairiausių situacijų. Tad kalbant apie pirmąją e, finansinės perspektyvos peržiūrą, reikia peržiūrėti visų pirma prioritetus, kad būtų galima sutelkti išteklius būtent ten, kur jų labiausiai reikia, kad būtų galima skatinti augimą, skatinti darbo vietų kūrimą ir kad tai būtų daroma sąžiningai. Tikiuosi, kad tos lėšos, kurios bus skirtos 15 metams, ne, nebus išvaistytos be reikalo, tikiuosi, kad jos bus panaudotos protingai ir nenutiks taip, kaip nutiko Italijoje. Pone Monter, daugiametės finansinės programos peržiūra e, perkeliant lėšas į kitus metus. Tai yra 20 milijardų eurų, kurie nebuvo panaudoti 14 metais, sudaro 15 procentų 14 metų biudžeto. Nors tai yra e, techninis veiksmas, tai yra e, e, gana skandališkas įvykis. Aš kalbu apie nes apmokėtus sąskaitų skaičių. Tai rodo, kad ES veikia vos ne sklerotiškai. 24 milijardai 14 e, metais nepokėtų sąskaitų, lyginant su 11 milijardų 11 metais. Iki šiol tos skolos neapmokėtos, o e, vietos valdžia patiria tų, tų, tų skolų naštą. Tai yra e, situacija, kuri pakerta ir valstybių narių suverenitetą. Vienintelis sprendimas šiuo metu viską pakeisti visiškai, kad valstybės narės galėtų pačios spręsti apie savo biudžetus ir pačios spręsti, kaip išleisti ES lėšas. Turime taip pat nepamiršti, kad 13 metais tokios šalis kaip mano 9,4 milijardo Europos biudžetui sumokėjo. Ponas Muresan, ačiū. Aš e, pritariu šiam e, DPF pakeitimui ir e, pakeitiniam biudžetui, kišimam biudžetui numeris 2. Na, čia parlamente atrodo nėra labai problemiškas klausimas. Jis būtinas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės neprarastų joms skirtų ES lėšų. Visi žinome, tačiau kad vėluojant patvirtinti reglamentą dėl daugiametės finansinės programos ir struktūrinių fondų reglamentus, E, neleido laiku pat, pasirašyti partnerystės sustarimų ir dėl to vėlavo e, veiklos programų tvirtinimas. Dabar turime veikti, kad neprarastume tų lėšų, tačiau ateitie reikia daryti daugiau. Reikia vengti, e, kad prieš tvirtinant kitą daugiametį biudžetą, kad jis nebūtų patvirtinęs per vėlai. Mes parlamente turėjome atlikti savo darbą ir taryba taip pat turi daryti savo darbą. Komisija turėtų būti sąžininka tarpininkė šiame procese, kad nebūtų vėluojama patvirtinant nu, kitą reglamentą. Ypač ekonominės krizės kontekste, kai trūksta investicijų, savalaikis programavimo dokumentų tvirtinimas yra būtinas įgyventinant ES politiką. ES lėšos yra esminė priemonė investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Kur, turint galvoje, kad nedarbas yra aukštas kaip niekada. Tačiau negalime kaltinti vien tik tai ES institucijų, kai kurios e, valstybės narės e, patvirtino beveik visas programas, e, tai parodė, kad tai galima padaryti, nors kai kurios šalis, mano šalis Rumunija, atsilieka. Todėl aš raginu valstybės narės E, savo, savo laiku, laiku patvirtinti visas programas, kad jos e, gautų tas lėšas ir tos lėšos pasiektų Europos žmonės. Na, o dabar norėčiau dar paminėti apie įsipirkojimų atšaukimą kai kuriuose vietose ir norėčiau priminti, e, kad to nereikia pamiršti per antrąjį DPF taikymo dalį. Pane Mūdi, Ačiū labai, kaip ir prieš mane pasisakė kolegos, tikiuosi, kad balsavimas šiandieną bus sėkmingas. Tos veiklos programos e, yra susijusios su realiais asmenimis ir aš pati puikiai išmanau e, šią situaciją, nes mano regione yra viena apygarda, kuri gaus apie 500 milijonų eurų pagal, pagal sanglaudos fondus, tačiau dėl tam tikrų mūsų vyriausybės neteisingų žingsnių e, kyla didžiulė rizika, kad tos lėšos vėluos ir dėja matome, kad e, yra įteikiami atleidimo iš darbo lapeliai, žmonės praranda darbo vietas būtent dėl vyriausybės klaidų. Tad reikia kalbėti ne vien tik apie sausus statistinius skaičius, reikia kalbėti apie žmonių gyvenimus, kuriuos mes įtakojame. Na ir norėčiau užduoti vieną klausimą. Programoms yra numatyti tam tikri laiko terminai, pavyzdžiui, jaunimo žimtumo iniciatyva. Ir jeigu e, yra vėlavimų susijusių su veiklos programomis, e, tada lieka nedaug laiko panaudoti skirtas lėšas ir be abejo pritrūksta ir lankstumo ne tik įsipareigojimo atžvilgių, tačiau tiesiog fiziškai pritrūksta laiko e, protingai panaudoti tas lėšas, kurios yra skiriamos. Ačiū labai. Dabar pane Paunova, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pone Georgieva, brangus kolegos, daugiametės finansinės programos persvarstymas siekiant išvengti tolesnių vėlavimų yra labai svarbus žingsnis. Ir šios diskusijos pademonstravo, kad mes visi dėl to sutarėme. Tiek ir Europos parlamento lygių, tiek ir Europos komisija taip pat mums pritarė. Kreditų perkelimas yra esminis elementas susijęs su naujoju programavimo laikotarpiu ir tai yra taip pat glaudžiai susijęs su ES pastangomis e, siekiant sukurti konkurencingesnę ir pelningesnę ekonomiką. Na ir daugiametė finansinė programa metams nuo 14 iki 20. E, jeigu ji vėluotų, tada kiltų daug problemų ir būtų daromas didžiulis neigiamas poveikis valstybių narių ekonomikoms taip pat tai reikštų ir didžiulius nuostolius. Be abejo, mums reikia veiksmingai, protingai panaudoti augimui bei darbo vietų kūrimui skiriamus europinius pinigus, tačiau visoms valstybėms narėms turi būti sudaryta, e, sudarytos vienodos sąlygos, kalbant apie sąjungos teikiamą pagalbą. Tai tikrai pritariu komisarė Georgievai dėl to, kad Europos komisija turėtų artimiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, taip pat su tais regionais, tai tikrai prisidėtų prie sėkmingo programos įgyvendinimo. Tai būtų galima panaudoti visus turimus išteklius, nes regionai ir valstybės narės tiesiog nebegali prarasti dar daugiau laiko. Ačiū. Ponas Kocolino, prašau. Ačiū. Taip, akivaizdu, kad kalbama apie vėlavimus kuriuos įtakojo ES institucijos ir tai be abejo darys įtaką būsimiems programavimo laikotarpiams, ypač kai tai yra susijęs su struktūriniais fondais, taip pat sanglaudos fondais. Tad labai svarbu pažvelgti į panaudojamų lėšų kokybę ir taip pat į mokėjimo asignavimus, taip pat įsipareigojimo asignavimus. Dirbama iš vien su Europos komisija siekiant pagerinti situaciją Ir pagrindiniai elementai yra tokie. Labai svarbu, kad būtų nacionalinės regioninės programos ir kad joms būtų skiriama daugiau dėmesio. Antras dalykas - nereikia sukoncentruoti išteklių vos į vienerius metus, nes tada kyla rizika, kad E, pavyzdžiui, 18 metų pabaigoje bus atsisakyta užsibrieštų tikslų. Dar vienas svarbus elementas - Europos komisija turi būti daug aktyvesnė imtis reikalingų iniciatyvų, ypač kai tai yra susiję su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis. Galbūt netgi būtų galima atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą ir taip užtikrinti, kad ištekliai būtų panaudojami teisingiau. Ponas Vijoti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną ketiname balsuoti dėl šio techninio patikslinimo, tačiau tai yra susiję ir su politiniais pasirinkimais. Jeigu taryba nebūtų buvusi tokia užsispyrusi, kai vyko dėrybos su parlamentu, e, su praėjusios kadencijos parlamentu, galbūt būtų pavykę patvirtinti daugiametę finansinę programą laiku ir tada nebūtų tekę atšaukti tų programų ir nebūtų taip, kad e, būtų numatyta skirti 20 milijardų asignavimų, tačiau jie galiausiai liktų nepanaudoti arba nepanaudoti laiku. Na ir tikrai reikia imtis logiškų, protingų žingsnių, nes dabar turime tokią priemonę, kuri dėje nėra tinkamai parenga, parengta, kad pavyktų pasiekti tuos tikslus, kurie buvo užsibriežti iš pradžių. Pavyzdžiui, Italijoje prieš keletą dienų sugriuvo e, dalis tilto. Ir buvo pasakyta, jog taip, e, jog tiltas bus atstatytas siekiant užtikrinti jo saugumą. Tad nebus atstatyta vien tik dalis tilto, bet bus sutaisytas visas tiltas. Tad manau, tai yra puikia alegorija susijusi su visos daugiametės finansinės programos patikslinimu, programa turi būti gyvendinta kiek įmanoma anksčiau ir reikia užtikrinti, kad peržiūra būtų tokia iš pamatų tiesiog peržiūrėtų visus esminius dalykus. Ačiū labai. Pone Tapardel, prašau. Iš tikrųjų, šitas pranešimas yra labai svarbus, kadangi jame nagrinėjimas programų įgyvendinimas valstybėse narėse. Daugiamatinė finansinė programa turi padėti įgyvendinti pradėtas programas ir tos pinigų sumos, tai yra 21 milijardas eurų, turėtų būti perkeliami į kitus metus. Taigi šitam pranešimui reikėtų pritarti, siekiant, kad visi fondai galėtų uh, skirti programų įgyvendinimui numatytas, bet vėluojančias lėšas. O tai reikštų, kad bus kuriamos darbo vietos, be kita ko ir jauniems žmonėms, ir taip pat bus gerinama socialinė sanglauda. Labai svarbu peržiūrėti ir pritaikyti kai kurias jau įgyvendinamas programas, kadangi tų programų kokybė nėra kol kas tiesiogiai susijęta su finansavimu, kuris yra skirtas tam tikrai operatyviniai programų įgyvendinimo veiklai. Taigi reikėtų tas programas įgyvendinti, galvoti apie Europos visą socialinį modelį. Ponas Parinski, daugiametės finansinės programos peržiūra yra būtina, todėl kad buvo trys pagrindiniai vėlavimai susiję su patvirtinimu, taip pat su uh, e, ES fondų reguliavimu ir taip pat su programų patvirtinimu. Ta 2015 metais valstybėms narėms uh, teks uh, skirti tas lėšas, kurios buvo numatytos dviejiems metams, tai yra 14 ir 15 metams, bet o 2015 metai yra paskutiniai metai skirti įsisavinti lėšas iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Tai reiškia tokį tikrai išskirtinį spaudimą atsakingoms institucijoms sugebėti įgyvendinti visus tos reikalavimus susijusius su lėšų panaudojimu. Tad gali nutikti taip, kad padaugės pažeidimų, už kuriuos e, valstybės narės galėtų būti nubaustos. Na ir kalbant apie veiksmingą sąjungos finansinių interesų apsaugą, e, viskas prasideda nuo tinkamo pasirengimo, nuo pakankamo laiko įgyvendinti atitinkamoms taisyklėms ir reglamentams. Ačiū. Ponas Vonas. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjams už parengtą dokumentą. Pranešime kalbama apie tai, kad praėjusiu metu pabaigoje tik nedidelis procentas veiklos programų buvo patvirtintos. Na ir džiaugiuosi tuo, kad Velse mums pavyko patvirtinti savo programas praėjusiu metu lapkričio mėnesį ir jau finansuojame atitinkamus projektus. Deja, Anglijoje to neįvyko, kadangi Junktinėje karalystėje pasikeitė valdysenos struktūros, veiklos programos, deja, E, dar nebuvo patvirtintos ir be abejo tai turi tiesioginę įtaką, tiesioginę įtaką visiems tiems, kurie nori teikti paraiškas dėl naujų projektų, taip pat ir jau įgyvendinamiems projektams, kuriuos norima tęsti. Tad tai tikrai daro tiesioginį įtaką visiems dirbantiems ir su projektais, ir, su, e, ir tiems naudos gavėjams. Tad tikiuosi, kad parlamentas šiandieną pritars pakeitimams ir užtikrins, kad lėšas būtų galima pervesti, kad būtų galima pradėti finansuoti projektus visoje Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau paraginti komisiją taikyti spaudimą valstybėms narėms ir pačiams valstybėms narėms imtis reikalingų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad veiklos programos būtų patvirtintos kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Ponas Sant. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Mes sakome, kad investicijos labai, labai, labai svarbios atgaivinti ES ekonomiką, tačiau neišnaudotų lėšų milijardai lieka neperkeliami iš praeitų metų į šių metų. Šių metų iš šios metus. 21 milijardas iš sanglaudos ir regioninių fondų turi būti panaudotos, tačiau kita vertus tas lėšų įsisavinimo procentas turėtų būti apskritai daug didesnis. bendrai finansuojamųjų projektų metodas yra toks, kuris verčia tiesiog vėluoti ir dėl to reikia paskubėti, tuo labiau turint omenyje, kad mus ištiko gili ekonominė krizė ir mes turėtume pasistengti kuo greičiau įsisavinti lėšas, tačiau viskas vyksta prieš, priešinkai. Labai griežtos valstybių viešųjų pirkimų nuostatos sulėtina šitų programų įgyvendinimą, o nuo to nu, nukenčia ekonominė raida ir apskritai mes turime gerų ketinimų, bet mūsų veiksmai rodo kitą. Ačiū pirmininkė. E, aš prieštaringai vertinu šitą diskusiją. Iš tikrųjų šitos lėšos nėra. Tiesiog tiek nieko dinksta, tačiau mes dėl jų apsisprendžiame paskutinę minutę. Ir kodėl taip atsitinka? Galbūt tai atsitiko dėl to, kad komisija pasikeitė Galbūt ji kalta. Iš tikrųjų, komisijos kaita turėjo tam tikrą, tikro poveikio, tačiau pažvelgime ir į valstybių narių veiksmus. Galbūt jos e, yra užsiemusios ankstesniųjų programų įgyvendinimų, programų, kurios tęsiasi iki 13 metų. Galbūt reikėtų įvertinti ir šitą aspektą, bet to norėčiau paklausiu komisarės Štaiko sukaupę labai daug patirties. Galbūt mes galėtume supaprastinti šitų programų įgyvendinimo procedūras. Zorinio pirmininkė. Šitas pasiūlymas turėtų leisti perkelti nepanaudotas lėšas į 15 metus. Iš 14 metų aš manau, kad šitas pasiūlymas yra uh, palankiai vertintinas ir jam reikėtų pritarti, tuo labiau, kad komisija pažadėjo bendradarbiauti su valstybių vietos institucijomis, kad šitos lėšos būtų naudojamos tvariai plėtrai skatinti. Tačiau, žinoma, mes neturėtume prisiminti, kad dėl visko kalta yra finansinė E, per programa, kuri turėjo būti peržiūrėta anksčiau, kadangi valstybėms narėms finansinių lėšų krizės akivaizdoje reikia ypatingai greitai. Portugalijoje tik tai po 16 mėnesių pradedama jausti naujos finansinės programos įgyvendinimo reikšmė arba poveikis ir todėl reikėtų tas lėšas išnaudoti, o neleisti jum, joms apskrai nusėsti į rezervą. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Bet tiek. Ja. Hvala lijepo gospodine e, predsjedniče. Pozdravljam najavu komisije. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti komisijos pareiškimu, kad e, jį panaidos visas priemonės ir mm, galimybės, kad programos būtų patvirtintos po šio reglamento pakeitimo, keičiančio mm, daugiametę finansinę programą 14-20 metams. Lėšos, kurios bus perkeltos į 15 metus, e, sanglaudai turėtų būti tiems tikslams ir išleisti. Ir aš tikiuosi, kad nereikės dar vieno finansinės programos pakeitimo, vėl perkelinti lėšų. Manau, kad tai yra geras sprendimas kaimo plėtrai, nes kai kurios valstybės narės neturi patvirtintų kaimo plėtros programų ir negalėjo panaudoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo lėšų. E, kaimo gyventojai priklausomi yra nuo e, kaimo plėtros fondų, nes reikia užtikrinti infrastruktūros gerinimą, turizmo plėtojimą e, ir tam tikrų pajamų užtikrinimą kaimo gyventojams. Ačiū toliau, panas Kaputo. Ačiū. Manau, kad tarybos reglamento projektas 14-20 metams e, yra labai svarbus žingsnis naujam programavimo laikotarpiu ir sanklaudos politikai. Reikia užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikia miestams, regionams ir tokiu būdu piliečiams. Šios lėšos yra labai svarbios investicinė prasme, todėl mes turime panaudoti tuos išklius kaip galima greičiau ir tinkamiau kad tai kurtų darbo vietas, užtikrintų ekonomikos augimą. DFP e, peržiūra vyksta siekiant užtikrinti, kad vėliau negu tikėtasi patvirtintos programos būtų vykdomis. Jau ir taip yra e, vėlavimų ir reikia užtikrinti, kad nebūtų daugiau kliučių. Komisija turėtų bendradarbiauti su valstybės narėmis ir regionais, užtikrinant, kad projektai būtų geros e, kokybės, reikia paprastinti procedūras, kad visi ištekliai būtų panaudoti kaip galima geriau. Ponas Marijas, ačiū pirmininkė, aš pritariu DFP 14-20 metams pakeitimui, nes tokiu būdu daugiau kaip 300 veiklos programų, kurios finansuojamos iš struktūrinių ir kitų fondų, galės būti įgyvendintos, o tai padės ES regionams. Tokiu būdu mes prisidėsime prie paramos augimui, nedarbo mažinimui pietų, pietinės šalyse, ypač Graikijoje, kur plintas skurdas dėl e, memorandumo politikos. Reikia užtikrinti, kad e, ir Graikija būtų plėtojamas e, programos ir kad būtų padėta toms, tiems regionams, kurie nukentėjo nuo potvinių, o migracijos ir prievalšio fondas turėtų padėti Graikijai netapti dar vieną Lampedūzą dėl atvykstančių pabėgėlių. Ir mes pasakome prieš trejato šantažavimą, kuris užšaldė Graikijos finansavimą, e, kad siekiant, kad jie nusileistų kreditorių e, šantažui. Ačiū toliau, panas Jakovčičiai. Pone pirmininkė, nors čia yra techninis klausimas, teisinis pakeitimas, kalbame apie labai svarbų politinį sprendimą. Koksgi šis politinis sprendimas? Tai yra ES patikimumo klausimas. Negalime sauliaisti atsidurti tokioje situacijoje, kuomet 21 milijardas skirtų lėšų, skirtų, bet e, kurios yra neišmokėtos mėnesių mėnesius ir liktų neišmokėtos, nes tie, kurie tik ES teikia paraiškas dėl tokių, tokio finansavimo praranda pasitikėjimą mumis. Todėl aš pritariu tam, kas sakė anksčiau čia kalbėjusiai ir kaip asmuo dirbęs e, su 300 programų ir projektų. Aš raginau visus pasistengti suprasninti e, procedūras. Panas Gregas, mes pritarėme šiam instrumentui, kuris yra pakankamai lankstus ir leidžia panaudoti 14 metų lėšas 15 metais. Manau, kad tai yra tinkama priemonė ir Tai yra, aišku, svarbu atskiriams fondams, bet, aišku, svarbu ir bendrai žemės ūkio politikai. Šioje diskusijoje turime pabrėžti, kad e, Jeigu to nepadarytume, nepasinaudojame šią progą, tai negalėtume sakyti, kad Europa siekia sanglaudos. Taip pat turime nepamiršti, kad ne visos pajamos panaudojamos mažinti deficitą, kuris, kurį pat yra e, kai kurios valstybės narės, tvarkydamas viduje. Ačiū, turiu panašaltės. Spoštovani predsedujoči, hvala <clears throat> za besedo. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad eh, iš šios diskusijos aiškėja, kad eh, šiam pasiūlymui bus pritarta. Komisijos pasiūlymui bus pritarta, kad lėšos būtų perkeltos į 15 metus, iš 14 metų. Tai supranta visi, be to audito rūmai atlikdamas auditą nurodė, kad yra padaryta tam tikrų klaidų, tačiau tai nereiškia, kad klaidos verstų sustabdytų finansavimą apskritai. Žinoma, komisijai tenka didžiulis iššūkis, kadangi ji dabar turi laikyti savo pažadų, tačiau kita vertus ji turėtų pagalvoti apie procedūrų supaprastinimą. Mes neturėtume didinti biurokratinės naštos, tiesiog ieškoti priežasčių, dėl kurių programos vėluojamos įgyvendinti. Franzulika. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti savo pritarimą dėl finansinės programos dalinio pakeitimo. Šitas pasiūlymas padės įgyvendinti sanglodos politikos programas, kurios yra labai svarbios ES ekonomikos raidai, kadangi sanglodos politika remia inovatyves įmonės, mažas ir būtinės įmonės, leidžia kurti tvarias darbo jėgas, kovoti su skurdu, taip pat užtikrinti socialinę integraciją, dėkti plačiai juosti interneto ryšį ir užtikrinti energetinį saugumą ir kurti naujus energijos šaltinius. Taip pat yra tiesiamos kel gatvės, keliai ir Visą tai reiškia, kad jos padeda skatinti augimą ir užimtumą, todėl pradėtos programos turėtų būti įgyvendamos kuo sparčiau ir kad e, komisijos skaičiavimai pasirodytų realūs ir tikroviški. Dėkoju Gravinį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir tiesiog pasidžiaugti jų darbų parlamento komitetuose. Labai svarbu daugiamatę finansinę programą iš dalies pakeisti. Jeigu mes pasisakysime, pritarsime šiam pasiūlymui, tai iš tikrųjų išsakysime savo lūkesčius, o po to jau komisija turės imtis veiksmų, kadangi ji pati puikiai supranta, Kodėl 13 metais programų įgyvendinimas strigo, kadangi procedūros yra sudėtingos ir kodėl vėluojama. Aš dirbdama Rumunijos vyriausybėje puikiai žinau, kodėl problemos kilo ir jeigu mes tų problemų priežasčių neeliminuosime, tai bus vėluojama ir ateityje. Iš tikrųjų, nepritariu jums ir ponui Junkeriui, kuris minėjo, kad nereikia įgyvenant programas taikyti regioninių kriterijų. Tačiau jūs, komisarė, taip pat turėsite kreipti dėmesį į geografinius aspektus, kadangi jums reikės pasirinkti tam tikrus regionus, tam tikras e, valstybės, kad jos sugebėtų kuo greičiau sumažinti tą atsilikimą nuo kitų valstybių. Aš manyčiau, kad parlamento kontr biudžeto kontrolės komitetas įneš savo žodį šiais klausimais. Komisarė Georgieva. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir išsakė savo pritariamai požiūrį į pasiūlytą programos dalinį keitimą. Norėčiau paminėti, atsakydama į jūsų komentarus, e, aspektus. Pirmiausia, dėl poveikio mokėjimams. Mūsų manimų tai yra įgyvendinama, galvojant apie ankstesnius mokėjimo profilius ir taip pat atsižvelgiant į mūsų ištikusią krizę reikėtų pasidžiaugti, kad su valstybėmis narėmis daug nuveikėme, galėdami geriau projektuodami į priekį mokėjimus. Todėl mes galėtum, galėsime labiau struktūriškai atlikti mokėjimus. Buvo klausima, ar nekyla rizikos, kad valstybės vis dėlto nepavyks įsisavinti lėšų N plus 3 taisyklė bus taikoma ir toliau, o tai reiškia, kad jeigu yra prisimti įsipareigojimai mokėjimui, tai tuomet patvirtintas programas reikės įgyvendinti ir laikas bus numatytas trejiems metams. Taigi tos programos, kurios bus patvirtintos šiais metais, kai kurios bus tvirtinamos kitų metų pradžioje ir tai reiškia, kad visi numatyti fondų mokėjimai bus atliekami. Labai svarbu pasimokyti iš tų mokėjimų sutrikimų praeitie ir pagalvoti, kaip užtikrinti geresnį sąryšį tarp įsipareigojimų ir mokėjimų mūsų biudžete. Norėčiau priminti, kad mes negalime sauliaisti išlaidauti, mes turime išnaudoti, naudoti taupiai turimas lėšas ir todėl kreipti dėmesį į išlaidų kokybę, o ne apskritai į išlaidas kaip procesą. Dėl procedūrų supaprastinimo jūs sakėte, kad reikalingos paprastesnės nuostatos, kad programos būtų greičiau įgyvendinamos ir kad būtų mažinamas paklaidos procentas. Aš negaliu Jums nepritarti, tai yra viena iš mūsų prioritetinių veiklos ryčių. Tiesiog norėtume, kad ir parlamentas pasiūlytų naujų kontrolės e, nuostatų pasiūlymų, kadangi kontrolė yra reikalinga. Valstybės narės dažnai turi labai aiškias taisyklės, tačiau jos pačios prideda papildomų kliūčių. Taigi mes turime sistemiškai gyvendinti mūsų visų priimtas nuostatas. Kitas dalykas, ar ta vertė, kuri gaunama už finansavimą, už lėšas, yra pakankama ir ar tikrai reikėtų gražinti tas lėšas į ES biudžetą. Galvojant apie sanglodos fondą, reikėtų pasakyti, kad e, gauna lėšas ne tik tai valstybės narės, bet nauda tenka visai ES. Ir todėl, galvojant apie ankstesnę finansinę programą, reikėtų pastabyti, pastabėti, kad sanglaudos valstybėse buvo 2,1 mm, procentų, Lietuvoje 1,8 ir 8 procentų ir Lenkijoje 1,7 procento padidėjo ekonomikos augimas, o tai yra nauda visai Europos Sąjungai. Ir Golden Growth ataskaitoje yra sakoma, kad būtent e, šita Europos parama valstybėm apskritai leido pakeisti savo profilį iš valstybių, kurios yra, turi mažas pajamas E, būti priskirtom prie vidutinių pajamų valstybėms, kadangi ES valstybėse buvo įvairaus įsivystimo lygio valstybių, jos ėmėsi įvairiausios, kartais ir agresyvios konkurencin, konkurencinės kovos. O mes esame ta e, demokratiją, augimą, socialinę sanglaudą skatinanti teritorija. Žinoma, e, e, labai svarbu ir siekti, kad šitas ekonominis augimas nepakenktų klimatui. Dėl finansinės programos dalinio pakeitimo konkrečių pasiūlymų, iš tikrųjų, jeigu šitoje programoje prioritetai atspindimi teisingai, objektyviai. Žinoma, jeigu reikės, mes juos šiek tiek e, pakoreguosime, jeigu reikės, tačiau e, ir jeigu tos peržiūros reikės, įvertinant prioritetus, mes tai padarysime. Naujų prioritetinių sričių lankstumo mechanizmas taip pat leidžia numatyti tam tikrą veiksmų laisvę perskirstant arba finansuojant tam tikras programas. Taigi mes, naudodamėsi tuo lankstumo mechanizmu, stengsimės panaudoti turimas lėšas kuo tikslingiau ir kuo taupiau. Vice President. Ačiū visą pirinkę, ponė Toma. Jūs panaudojate visą savo laiką, kurį turėjote, tačiau jeigu norite kažką pridurti, tai prašome. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už tai, kad jie paremė mūsų nuomonę. Deja, kad pono Albrechto šiandien nėra kito pranešėjo. Mūsų nuomonė buvo e, palanki, kaip matėte komisarę, didžioji dauguma tam pritarė. Taip pat noriu patikoti komisarė už visus paaiškinimus, e, nors ir e, turėsime kitų susitikimų. Aš norėčiau pat, konstatuoti, kad kolegos yra suinteresuoti tais biudžeto klausimais. Ir mes lauksime kitų sustikimų, kad galėtume peržiūrėti finansinius klausimus, e, kurie būtų ne tik techniniai, bet ir politiniai taip pat. Ačiū, ponė Domas.